Mėly kolegos, posėdis tęsiamas. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl farmacijos produktų paketo. Prašau, komisarė, žodis jums. Čia pirmininkė, gerbiami ponai ir ponės. Pasiūlymas dėl taip vadinamo